Se me ne fai passare sì, tranquillo. Con questo c'è già dentro, ne parliamo alla fine del voto. No, infatti non puoi prendere Valle, quando abbiamo finito oggi. Ok. Silence, mesdames, messieurs. La séance est ouverte. C'est un... Tylos, ponios ir ponai, prasideda posėdis, konklavos posėdis faktiškai, nes šiandien balsuosime Taigi šiandien, rytoj, poryt iki gruodžio 31-osios e, tą ir bedarysime. Jūs visi gavote darbo tvarkę mūsų posėdžio. Darbo tvarkėje matome, kad e, iš principo tik balsuosime dėl biudžeto, dėl 13 metų biudžeto projekto. Niekas pastabų neturi, tvirtiname darbo tvarkę, pirmininko pranešimai, obų news leidinyje. Juos e, rasime dabar 6 rugsėjo darbo e, protokolas, posėdžio protokolas, jeigu niekas iki posėdžio pabaigos neišreikš jokių pastabų, protokolą patvirtinsime. Na ir iškart galime pereiti prie balsavimų. Balsuosime dėl 13 metų biudžeto pakeitimų. Kągi, Norėčiau šį beitą pirmiausia pasakyti. Visi pirmiausia turite turėti savo balsavimo korteles, nes panašu, kad daug reiks balsuoti elektroniškai. Taip pat kiekvienas koordinatorius turi pasirūpinti, kad yra pakankamai narių ar jų pakaitinių narių, kurie turi teisę balsuoti. Yra koordinatorių, kurie net savo kortelių nėra atsinešę Labai retai tai pasitaiko, esame tikrai nustebę, bet tikimės, kad išspręs koordinatoriai tą problemą. Galbūt tas pats koordinatorius man galės pasakyti, ar galėsime jau pradėti balsavimą ir procesas vyks pagal vidaus tvarkos taisyklės. Bazinis dokumentas dabar. Tai yra tas tekstas, kuris turi teisinę galę. Tai yra dokumentas numeris keturi. Kodėl keturi? Tai ir, ir įvairios organizacinės subtilybės. Tiesiog paprasčiau buvo galbūt jį pavadinti pirmuoju dokumentu, bet mes nusprendėme ketvirtuoju pavadinti, kad būtų įdomiau. Bet tai nėra vienintelis dokumentas, jūs gavote ir kitų dokumentų. Pirmiausia, dokumente numeris 4 yra tik tai skaičiai. Yra priedas, ketvirto dokumento priedas su pastabomis. Toks kaip sasuvinys faktiškai. Tiesiog yra tam tikri komentarai, kodėl balsuojama, nes buvo, nebuvo pasiektas susitarimas a priori. Taigi tai iš principo yra bazinis dokumentas. Šalia to dar yra keletas e, atskirų lapų, kurie bus naudojami balsavimo metu, kai bus balsuojama dėl kelių pakeitimų. Kartu, ant blok bus balsuojama. Jūs puikiai atsimenate, kas yra balsavimas e, ant blok, kai balsuojame dėl kelių pakeitimų kartu. Uh, Ir ypatingai, kuomet balsuojame dėl biudžeto, jeigu koordinatoriai susitarė, kad galima balsuoti dėl kelių pakeitimų kartu, tuomet ir mes balsuojame dėl jų kartu, ne atskirai. Dabar tarptų dokumentų, kurie jums yra išdalinti, dar trūksta lentelės dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų. Sekretariatas dabar kaip sykis raštu ir rengia tas išvadas, pagal kurias pranešėjas ir koordinatoriai susitars. Taigi, dirbsime tokiomis aplinkybėmis. Taigi, dabar norėčiau štai ką pasiūlyti. Suteiksiu žodį komisijos atstovui, generaliniam direktoriui, norėčiau jį pasveikinti pagal tradicijas komisijos atstovas primins tikslus, esminės biudžeto projekto gairės ir pasisakys dėl balsavimo, kuris vyko šią vasarą dar ministrų taryboje. Po to pranešėjai papasakos, kaip jie rengė balsavimus, nuolatos bendraudami ir derindami veiksmus su koordinatoriais ir tada jau pradėsime balsavimą. Dabar generalinis direktorius, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte man galimybę pristatyti komisijos nuomonę, požiūrį dar prieš po, po to, kai vyko balsavimai ministrų taryboje ir dar dabar prieš balsuojant dėl pasiūlytų pakeitimų. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, būtent, kad komisija labai džiaugiasi, kad nemažai pakeitimų, kuriuos pasiūlė parlamentarai, atstato, atkuria asignavimus mokėjimas ir asignavimus įsipareigojimams, tas sumas, e, kurias e, apkarpė taryba per, per savo svarstymą. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad pakeitimai rodo, kad egzistuoja bendra vizija tarp parlamento ir komisijos, kalbant apie įsipareigojimus mokėjimams, kurie yra reikalingi tam, kad galėtumėme įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kurie yra susiję su priimtais biudžeto sprendimais. Dabar kiek taryba apkarpė tas sumas? 5,30 milijardų eurų. 5,3 milijardo eurų. Tokie apkarpimai nėra primtini, nes jau taip vyksta trečius metus Ir ta politika, kuri yra susijusi su strategija 2020, kuri reikalinga siekiant investicijų, siekiant konkurencingumo, siekiant augimo. Kalba eina apie programą AA ir sanglaudos politiką rubrikoje AB. Taigi, mes manome, kad dabar esant tokiems e, didžiuliams ekonominiams sunkumams, ketvirtos kategorijos apkarpimai, kuriuos siūlo taryba, yra neprimtini, bent jau taip, kaip jie siūlo biudžetą 13 metams, nes 600 milijonų eurų jis yra mažesnis nei 12, 11 metais. Dėl įsipareigojimų mokėjimams vyko rugsėjo 26 dieną trilogo posėdis ir tame posėdyje tapo aišku, kad komisija labai racionaliai ir išvalgiai parengė e, įsipareigojimus mokėjimams ir akivaizdu, kad 2013 metai pagal įvairias prognozes e, turėtų tenkinti ir maždaug atitikti tas sumas, kurios buvo numatytos 12, 12 metais, kad na, galėtume parengti subalansuotą 13 metų biudžetą. Dabar kalbant apie Europos parlamento prioritetus dėl įsipareigojimų įgyvendinimo, kalba eina apie e, konkrečius tikslus, kurie turi atsispindėti biudžeto projekte. Uh, Ir kalba eina apie tas programas, kurios skirtos norint sukurti daugiau darbo vietų ir gyventinti strategiją 2020. Kalba eina apie mokslinių tyrimų programą, lifelong e, mokymosi visą gyvenimą, konkurencingumo ir inovacijų programas. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Levyje ir komitetui, kuris e, iš tiesų atliko tuos administracinius darbus vertinant įvairias programas ir iš tiesų dirbo labai efektyviai. Na ir kalbant apie administracinius kaštus, džiaugiuosi, kad jie buvo racionaliai nustatyti ir savo biudžeto projekte buvo tos sumos išsaugotos. Na, o tarybos apkarpimai iš tiesų sumenkintų institucijų gebėjimus dirbti ir įgyvendinti programas. Dabar kalbant apie rezervą, norėčiau išreikšti keletą susirpinimą keliančių problemų. Kreditų rezervas AB kategorijoje ir antrojoje kategorijoje. Jeigu mes teisingai suprantame kai kurių pakeitimų politinę esmę, čia galbūt, jeigu bus įvedamas dar vienas papildomas elementas, bus sudėtinga valdyti programas ir bus sudėtinga naudos gavėjams įsisavinti lėšas. Dabar komisija gauna reguliariai informaciją apie konkrečius dosie, konkrečias programas, SIS-2 pavyzdžiui sistemą. Mes aišku pripažįstame, kad reikalinga uh, reguliariai gauti tikslios informacijos ir teikti tą informaciją parlamentui apie tai, kaip vyksta ir gyvendinama yra SIS2 sistema. Na ir mes jau esame nustatę grafiką, pagal kurį teiksime informaciją apie SIS2 sistemą. Taigi komisija labai skaidriai teiks visą informaciją, kurios pareikalaus parlamentas Taigi, kyla klausimas, ar tas parlamento rezervas yra tinkamas. Dabar dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų dabar yra bandoma įvertinti tą laikinai sąrašą, kuris buvo pateiktas iki vasaros. Atlikus tą analizę, komisija galės veiksmingai atsižvelgiant į parlamento lūkesčius, įgyvendinti tuos bandomos projektus ir parengiamosios planus, dėl kurių buvo balsuota. Taigi, e, ponė pirmininkė, dar norėčiau pasakyti, kad kaip ir kasmet komisija rengia atitinkamą raštą. E, prieš svarstymus parlamente tam, kad sutaikinimo komitete būtų pateikta papildoma informacija, kurios buvo pareikalauta ir kad būtų parodyta, kaip sudėtinga yra įgyvendinti tam tikrus pasiūlymus susijusius su pakeitimais e, dviems biudžeto institucijoms. Taigi, ponė pirmininkė, tiek norėjau pasakyti, pristatydamas komisijos nuomonę. Na ir mes tikimės, kad biudžeto komitetas atsižvelgs į mūsų pastabas savo tolesnėme darbe. Dėkoju. Merci, Ačiū generaliniam direktoriui. Dabar žodį suteiksiu pranešėjams, kad jie pristatytų, kokią dvasę jie e, sutvarkė, š, parengė šiuos balsavimo sąrašus draugė su koordinatoriais daug laiko diskusijams neskirsime, pradėsime balsuoti, bet kaip visada, bet kadangi yra pusantro tūkstančio pakeitimų, reikia pristatyti pradžioje e, balsavimo sąrašus. Giovanni, kaip tu siūlai mums dirbti? Ačiū pirmininkė. Balsavimas dėl biudžeto be abejo visada yra sudėtingas. Ir reiktų nepamiršti, kad balsavimas yra išties sudėtingas, jeigu norime pasiekti e, pageidaujimo rezultato. Nuo pat pradžių proceso parlamentas akcentavo mokėjimų srities svarbą 2013 biudžete. kalbame apie finansinės perspektyvos pabaigą. Ir berots didelė dauguma pritarė komisijos pasiūlymui, kuri palaiko mano strategiją. Išlieka dar išsiskiriančių požiūrių tarp policinių frakcijų dėl atskirų išlaidų kategorijų, dėl atskirų antraštinių dalių, bet pažiūrėsime, pamatysime rezultatą kuomet turėsime rezultatus, kas laimėjo. Bet pirmininkė, norėčiau pasiūlyti, siūlyčiau pradėti balsuoti nuo galo. Tai yra visų pirma balsuoti dėl administracinių eilučių. Ir po to pereiti prie balsavimų sąrašų, kuriuos parengė politinės frakcijos. Taigi, administracinės eilutės, paskui decentralizuotos agentūros ir po to pereisime prie penktos, trečios A ir aštuntos antraštinių dalių. Viskas priklausys nuo to, kiek pasistumėsime šiandien ir pasižiūrėsime, ar kažką reiktų atidėti iki rytojaus ryto. Ačiū. Ačiū sako pirmininkas. Derekai, norite kažką pridurti? Yeah, briefly, uh, uh, Trumpai pirmininkė. Kaip pagrindinis pranešėjas ir pasiūlė, šiandien balsuosime dėl administracinių įlučių ir siūlome rytoj iš ryto balsuoti dėl parlamentui skirtų ir kitų biudžeto skyrių. Kolegos žino, kad pasiektas susitarimas dėl pakeitimo. Uh, bet e, norime, kad e, dėl tų pakeitimų susitartų balsuotume blokais. Taip pat rytoj balsuosime dėl kitų institucijų biudžeto, biudžetų, tikiuosi taip pat bl pakeitimų blokais. Pirmininkas, ačiū. Visi viską suprato ir balsavimo tvarka dėl biudžeto kategorijų. Visų pirma, pradėsime nuo horizontalių, horizontaliųjų išlaidų, administracinių išlaidų, agentūrų. Paskui pereisime prie penktos, tai yra administracinių išlaidų kategorijos. Balsuosime išskirtinai dėl komisijos biudžeto. Trečia A antraštinė dalis ir tai trečia B antraštinės dalis bei antroji išlaidų kategorija - žemės ūkis. ir pri, žiūrėsime, kur, kiek mums pavyks šiandien nuveikti, o rytoj iš ryto balsuosime dėl kitų institucijų biudžeto ir kitų išlaidų kategorijų, ypač akcentuoju vieną A, pirmą A ir ketvirtą kategoriją, tai yra tos išlaidų kategorijos, dėl kurių nuomonės ypač išsiskiria ir bus skirtingai balsuojama. Jeigu taip galime ir dirbti, tai puiku. Administracinės išlaidos. Ir aš tiko tokia lentelė. Ar ji turi pavadinimą? Ir vadinosi 0104 0105. teikiu balsavimui šią, eilu, šią lentelę dėl visko kartu, ar galime balsuoti. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Ačiū. Trys prieš susilaikė. Susilaikusių nebuvo patvirtinta. Donc, tous les autres amendements sur ces lignes tombent. Visi kiti pakeitimai šioms eilutėms atkrenta. Būtent todėl ir gerai balsuoti dėl blokų. Toliau agentūros. Ar galime balsuoti dėl viso bloko pakeitimų? Monsieur le rapporteur. Pranešėjau, prašau. Be abejonės galime balsuoti dėl visų e, skaičių kartu, blokų ir paskui dėl kai kurių dalykų reikės balsuoti atskirai. Taigi balsavimas išskyrus agentūras, dėl kurių yra numatyta finansinė priežiūra. Taigi, dėl trijų agentūrų, kuriams taikoma finansinė priežiūra, balsuosime atskirai. ir paskui balsuosime, kaip jau minėjau, dėl kitų dalykų. Kas už? Prieš? Keturi prieš susilaikę. Ačiū. Pritarta. Toliau, agentūros yra nemažai išlygų ir pastabų. Jos yra tos pačios lentelės pabaigoje. Pirmoji eilutė. E, pakeitimas jai atsijimtas. Antroji eilutė. Techninis pakeitimas jau nereikia balsuoti. Trečioji eilutė. Antra, pagal pavadinimu antras skyrius problemos su biudžeto gyvenimo patvirtinimu. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Balsuosime elektroniškai. Mm, o aš pats neturiu teisės balsuoti. Balsavimas prasideda. Passage, on va vérifier que tout le monde. Le vote est clos. Balsavimas baigtas. 19 už 20 prieš atmestą. Toliau. Periname prie 3a skyriaus pastabos dėl Eurosur. Panešėjęs už kas už prieš. Septyni prieš, kas susilaikė pritarta. E, 75 procentų rezervas Šengenui. Pranešėjas prieš, kas už Pone Susakas, nedž... ačiū, kas susilaikė, atmesta. Kažk... Ar galime iš principo balsuoti dėl kito rezervo 75 procentų skirto šiandienui. Dėl, tos, dėl agentūrų bals, balsavimas dabar vyksta ponas Susa, liberalai. Kas prieš? Didžiosios frakcijos bei žalieji su AFD e susilaikė. Taigi, šio, siūlymas dėl šio rezervo atmestas. Toliau. Dėl Frontex yra pastaba dėl Eurosiūro biudžeto. Pranešės už kas už? Ačiū, kas prieš. Aštuoni. Susilaikė. Pritarta. Ir pranešėjau, prašau. Pirmininkė, praleidome vieną balsą. Jeigu reikėtų sustabdyti balsavimą. Mes nebalsavime dėl rezervo likučio Libe komitete. 26, 20. 25, 6. Kas už, pranešėjas yra prieš. Ačiū, kas prieš. Didžiosios frakcijas, e, kas susilaikė, atmesta. Atmetame šį siūlymą. Taigi šiame puslapyje dar reikia balsuoti dėl komi, Envi komis, komiteto pakeitimo atskiromis dalimis balsuojami. Pirmoji dalis - išlaikyti biudžeto projektą. Pranešėjo siūlymas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. pritarta. Antroji dalis pranešėjas prieš, kas už. Socialistai, kas prieš. Visi kiti prieš susilaikė. Ir socialistai liko mažumoje. Pranešėjau, prašau. Praleidome dar vieną. Pirmąjį penktos atraštinės dalies punktą 45, 41 eilutė. Atsiprašau, sako pirmininkas. Yra Jutos Haug pakeitimas, kurį aš, kurį aš specialiai praleidau pranešėjas prieš kas už. Socialistai frakcija, po, ponė Susa, kas prieš, visi kiti prieš susilaikė. Uh, Dauguma atmeta šį pakeitimą. Baigėme balsavimą dėl agentūrų. Ir dabar periname prie penktosios išlaidų kategorijos. Komisijos biudžetas. Et euh, là, la feuille utile, c'est la voting list heading 5. Uh, toks dokumentas, balsavimo sąrašas, penkta dalis. Ant abiejų pusių atspausdinta. Ar visi radot? Pirmasis pakeitimas. Pirmas pakeitimas. Horizontalioji pranešėjo strategiją dėl atlyginimų ir pensijų. E, detalės nurodytos devintojo lentelėje priedė. Horizontalusis pakeitimas bus taikomas visiems skyriams, išskyrus kitas institucijas, išskyrus tarybą. Šis pakeitimas bus taikomas visoms institucijoms išskyrus tarybą. Džentelmenų sustarimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau. Dėl įprastinės finansavimo normos. Kas už? Kas prieš? 3, 4 susilaikė priimta. Toliau e, dar vienas pranešėjo horizontalusis pakeitimas dėl kitų administracinių išlaidų sumažinimo. Kas už prieš susilaikę priimta. Taip pat. Šie trys pakeitimai turi strateginės reikšmės, jie yra horizontalūs bet jie neapima, neapima visos eilės kitų, todėl e, turėsime balsuoti dėl tų kitų atskirai. Pirmiausia, e, dėl e, ponios Andrėsen 4396 pakeitimo. Prašė už, kas už, keturi, prieš, susilaikė, atmesta. 88.05 guja pakeitimas. Pranešės prieš. Kas už? Pone Sūza, jūsų pakeitimas. Ar jūs už? Ne. Kiti yra prieš. Kas, kas prieš šį pakeitimą? Kas susilaiko? Pone Sūza susilaikė. Taigi atmesta. Plojimai jums, ponė Sūza. 45-77, ponios Greslė pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas su prieš? Susilaikė Atmesta. 41.88. Ponios Vertman pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? 5. Kas prieš? Dėkoju, susilaikė atmesta. Libe komiteto e, pakeitimas 56.15. Pranešėja už e, pasisakymai prieš diskriminaciją. Kas už? Prieš du susilaikė, vienas priimta. Toliau trys pakeitimai, kuriuos teikia DV komitetas. Ar galime už visus balsuoti kartu? Pranešėjas prieš. Pone Sūza nesutinka, taigi balsuojame atskirai. 5400. Kas už? Kas prieš? Visi susilaikė atmesta. 5306. Kas už? Pri, prieš susilaikę atmesta. 54.07. Kas už? Elga vienintelis. Kas prieš? Susilaikė atmesta taip pat. Toliau. EPP 82.62 pakeitimas. Paranešėjas už. Kas už? Prieš. 2. Susilaikė priimta. Toliau. 82-63 atkrenta, nes priėmėme 62. Toliau. 82-63. Kitas einantis iš karto pakeitimas atkrenta. Toliau, ponios Andresen pakeitimas 4409. Pranešėjas prieš. Kas už? 3. 4. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 4410 Andresen pakeitimas. Gal galim kartu balsuoti už 4410 ir 4419. Kas už? 4. Kas prieš? Dauguma susilaikė atmesti abu pakeitimai. Toliau. Atsiimtas pakeitimas. Ingės Gresler pakeitimas. Dėl Herkul 2 Gressler pakeitimui pranešės pritarė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. E, Herkulis 2 bus e, nukeltas į rezervą. Priimta. Taigi dėkoju už penktą kategoriją biudžeto. Jau balsavome. Toliau periname e, prie e, pirmo A, 3A. Bien. Alors, là nous prenons notre. Taigi, dabar paimkite jums išdalintą tokį dosiją, kokį rodo. tą didįjį dosiją reikia paimti. Euh, et dans le gros cahier, version française. Storajame dosie, 56 puslapis prancūziškame variante. Ir angliškame e, variante atrodo taip pat, 56 puslapis. 107. Atsiprašau, 107 puslapis. 107 puslapis, trečias A. Praš, klausiu pranešėjo, ar jūs norite, kad balsuotume iš principo dėl rezervo atidėjimo 75 procentų šengenui be agentūrų. Agentūrų problemą ką tik jau išsprendėme. 75 procentai susijęs su Schengenu pagal atsižvelgiant į parlamento e, tarybas su taryba. Paskui mes žinome, kokiu rimtų politinių sprendimų turėjo tarybos priimti sprendimai, dėl ko buvo pradėta kvestionuoti ministrų tarybos sprendimu ir Europos parlamento vaidmuo dėl Schengeno reformos turėjo būti pervertintas iš naujo. E, frakcijų pirmininkų suiga paprašė, sakau paprašė, nes iš tiesų tiesiog pageidavo, kad mes atsižvelgtume į šiuos padarinius biudžete, pagalvojant apie tai, kaip iš naujo būtų galima su taryba susitarti dėl naujos finansavimo bazės. 75 e, procentų rezervo paskirimas e, dėl Šengeno e, pranešėjui. Ar norėtumėt? Taip, teisingai pastebėjote. Pirmininkaujantį tarybai valstybė susitiks 18 dieną. Todėl dabar, kaip prašė kolegos iš Libe komiteto, kalbame apie 75 procentų rezervą. Visoms keturioms eilutėms. Ir galiu jums pasakyti, kurios tos eilutės, jeigu norit. E, pakeitimas 297 e, dėl Šengeno ir dar 18.0206 pakeitimas. E, jame yra 298 pakeitimas ir 18.05 309 pakeitimas. Aš siūlau balsuoti iš karto už visus iš principo. Kas už, kas prieš. Trys susilaikė. Taigi tie visi pakeitimai priimti. E, e, sureaguojant į pranešėjo pasisakymą. Me dira, si je me trompe, mais je crois que le premier pranešėjas man pasakys, ar aš neklystu, bet man atrodo, kad pirmasis pakeitimas, dėl kurio turėtume balsuoti, yra 289 93. Ne, jis jau e, nuspręstas. Taigi dabar reikia versti puslapius. 109 puslapio viršuje eilutėje, kurioje kalbama apie Schengeno informacinę sistemą, 697 e, guoja e pakeitimas, kuriame kalbama apie tam tikrus konkrečius skaičius, kas už, kas prieš sulaikė atmesta. Toliau e, kiti pasikeitimai atsimti. Pakeitimai atsimti. 318 pakeitimas. Balsuojame atskirai tik dėl skaičių ir dėl rezervo numatymo. Dėl skaičių pranešėjas pasako už. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? 2. Susilaikė. Priimta. Dėl rezervo pranešėjas prieš. Kas už? Atsiprašau. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? 2 susilaikė priimta. Septyni šimtai keturiasdešimt devintas. Jis yra suderinamas. Balsuojame tik rezervo. Balsuojame dėl rezervo. Kas už? 110 Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 749 pakeitimas priimtas. Taigi aš įsivaizduoju, kad jis apima 400, 4349, 4349. 800 pakeitimas atkrenta. Taigi galime perėti prie tolesnės eilutės. Toliau kita eilutė. Šengeno vėlgi rezervas 297 priimtas, balsuojame dėl 42-25. Atsiprašo pirmininkas. Pardon, oui. Excusez-moi. Euh, donc, Taigi balsuojame dėl 297, bet tik dėl skaičių, dėl paties rezervo jau balsame, tik dėl skaičių balsuojame. Pranešėjas už, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Toliau. Dėl šios eilutės e, visi kiti pakeitimai atkrenta. Periname prie 18.02.06 eilutės. 978 pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Prašom pranešėjų žodis. Allora, eh, per... Taigi, 978, 283 pakeitimai įeina į kategoriją, dėl kurios jau balsavome – 298 balsuojame tik dėl skaičių dabar. Dėl 298 tik dėl skaičių. Taigi 298 tik dėl skaičių. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aš įsivaizduoju, kad visi kiti pakeitimai atkrenta. Alors, euh, nous passons à European Return. Dabar pereiname uh, šim, prie šimtas dvylikto puslapio Europos gražinimo fondas. 650, kas už prieš susilaikę atmesta. Tolesni yra identiški. Uh, toliau uh, 979. Kas už prieš susilaikė atmesta. 321. Lybė. Kas už prieš susilaikė atmesta. 798. 568. 568. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 793 EPP. Pranešėjas prieš. Pranešėjas už, atsiprašau, pirmininkas. Pranešėjas už. Kas už? Dėkuoju. Kas prieš? Keturi susilaikė priimta. Taigi kiti du atkrenta. Periname toliau prie dviejų eilučių susijusių su agentūromis. Dėl jų jau balsavome. Ir galime perti prie Europos pabėgėlių fondo. 647 pakeitimas. GUE. Pranešės prieš. Kas už? GUE pakeitimas. Ir socialistų yra jų pusėje. Kas prieš? Dėkoju, susilaikė. Nepaisant socialistų paramos, pakeitimas atmestas. 44-55 identiškas, atmestas. 891 socialdemokratų. Pranešės už, kas už. Pranešėjas yra prieš, atsiprašau, pirmininkas. Kas už? Kas prieš? Dėkoju. Susilaikė. Atmesta. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça, pardon. Alors, on passe au suivant. Toliau kitas. Trys identiški pakeitimai. Pranešėjas prieš. Kas už? Pranešėjas yra už, sako. Pranešėjas yra už. Kas už? Kas prieš? 4 susilaikė, priimta. Jie visi identiški ir visi priimti. Toliau verčiame puslapį. Lietuviškai 114 puslapis. Netidėliotinos priemonės masinio pabėgėlio antplūdžio atveju. Du pakeitimai. Pranešėjas prieš juos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Taigi turime ir kairių ir dešiniųjų pakeitimą, bet abu atmesti. Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos fondas. Kitas klausimas. 569 pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 892 socialdemokratų frakcijos pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 649 guoja e pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, ta pačia dauguma atmesta. Toliau pono kliūtės pakeitimai, jie identiški, todėl periname prie 42-29 Lašlo Surien, pranešėjas už, kas už, prieš susilaikė priimta. Kitas pakeitimas atkrenta. Kitas visas puslapis yra susijęs su Europos prieglopščio paramos biurais. Ir dėl e, bandomųjų projektų, dėl kurių balsuosime rytoj. Verčiam puslapį. 116 puslapis bandomasis projektas. E, tas pats kaip e, ir ankstesnis puslapis. Čia dar kalbame apie agentūras. Toliau E, terorizmo prevencija, parengtis ir terorizmo padarinių valdymas. Lietuviškame tekste 118 puslapis. 741 e, pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 43-46. Pono Alvaro pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Atsiprašau, tas pats rezultatas, taigi yra atmestas ir šis pakeitimas. 308 balsuojame tik dėl skaičių, rez, dėl rezervo jau balsavome. Pranešės už, kas už. Prieš susilaikė, priimta. Kitas e, pakeitimas apimtas. Tolesnė eilutė. Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu. 284. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Reikia balsuoti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Le vote est ouvert. Votez, votez. Le vote est clos. 15 pour, 21 contre, 2 15 už, 21 prieš, 2 susilaikė atmestas šis pakeitimas. 309. Dėl skaičių balsuosime. Pranešėjas už, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 273 pakeitimas yra identiškas, nes čia kalba eina apie lyčių lygybės klausimus. Ir čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis pranešėjas yra prieš. Gal galėtumėte pasakyti, kokia yra pirmoji dalis pakeitimo, kokia yra antroji dalis. Kaip išskirstytas yra tas pakeitimas. Kiek aš suprantu, pirmoji dalis yra priemonės, kuriomis skiriama skatinti įvairius metodus ir taip toliau. Priemonės skiriant atitinkamą dėmesį į lyčių lygybės e, klausimą šiame procese. Čia pranešėjas yra už. Ne, pranešėjas yra prieš. Pranešėjas yra prieš šią dalį. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš pirmąją dalį? dauguma yra už, man atrodo, bet galime patikrinti. Pradedame balsuoti, aš nebalsuoju. Balsuojam, balsuojam. Balsuojam, balsuojam. Balsavimas baigiamas. 19 už, 19 prieš. Atmesta. Kągi, jeigu būčiau galėjęs balsuoti, būčiau turės didelės įtakos. Antroji pakeitimo dalis - skatinti geriausią praktiką, siekiant apsaugoti aukas, įskaitant aukas su specialiais poreikiais, tai yra aukas nuo, li, nuo um, lyčių pagrindų, nuo smurto ir taip toliau. E, kas už, kas prieš, susilaikę, antroji dalis yra patvirtinama. Pirmoji atmesta, o antroji patvirtinama. Kągi, dabar bandomieji projektai, dėl jų balsuosime rytoj. Po to Europos narkotikų narkomanijos stebėsinas centras irgi balsuosime rytoj. Prince programa, pavadinimas nuostabus, tai yra laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Princas Levija mums siūlo balsuoti dėl 717, bet jis yra prieš kas už. Niekas. Ponas Artongas tik tai. Ir ponė Sūsa, kas prieš? Ačiū. Kas susilaiko atmesta. Dabar kiti pakeitimai taip pat, bet reikia dėl 683 balsuoti. Guoja pakeitimas panašiais yra prieš kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 310. Dėl jo reikia balsuoti, nes čia skaičių nėra, kas už, pranšiais yra už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kita eilutė. Įvertinimas ir poveikio nustatymas. 311. Pranešėjas už, už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Verčiame puslapį kitas puslapis čia yra agentūra. Ir puslapio viduryje yra pagrindinės teisės ir pilietybė, tokia biudžeto eilutė. Čia yra du identiški pakeitimai, 894 pranešėjas prieš, kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 656 pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta taip pat, ta pati, ta pačia balsų dauguma. Ponios veržė pakeitimas irgi identiškas, taigi jis atkrenta. 276 moterų reikalų komitetas pateikė. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. Periname prie DAFNE programos. Jūs turite pranešėjų žodinį pakeitimą dėl Dafne programos? Ne, neturite. Puiku. 4532 pakeitimas pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 724 guė, e. pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikę, Atmesta taip pat, ta pačia balsų dauguma. 893. Pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 277. Pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 10.16 pranešėjas Ne, jis yra identiškas, dėl jo balsuoti nereikia. 43.11 Barbaros Materos pakeitimas. Ir nesuprantu, kodėl pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? 4, 5, 6. Susilaikę. Primtas šis pakeitimas. Čia toliau bandomieji projektai ir agentūros, dėl jų balsuosime rytoj. Dabar periname Pone pranešėjau prie baudžiamo teisingumo dabar perinama. 315 lybės pranešėjas už kas už. pranešėjas. Šiek tiek skiriasi variantai, bet aš vis tiek esu prieš. 315 pakeitimas, taip? Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Toliau bandomasis projektas. Praleidžiame. Dabar vėl Prince programa. 330 e, pakeitimas pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Jį patenka ir kiti pakeitimai, šios eilutės pakeitimai. Dabar įvertinimas ir poveikio nustatymas. 3.3.11 pranešėjo pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Taip, šią kategoriją baigiame. Dabar Kągi. Džiovanio kontroliuojamas, norėčiau pasakyti, kad vakar mes su koordinatoriai susitarėme, kad dėl 3B kategorijos mes pradėsime balsuoti nuo principo, kad neviršinsime viršutinės ribos. Kodėl? Kodėl mes prašome tokio principinio balsavimo? Dėl to, kad šioje kategorijoje yra labai nedidelė marža numatyta iki viršutinės ribo, ribos ir frakcijos kaip ir nėra visiškai susitarusios. Taigi mes nenorime iš anksto kaip užbėgti balsavimo rezultatams už akių. Taip reikalauja demokratijos principai. Taigi jeigu netyčia pakeitimus patvirtindami viršinsime viršutinę ribą, tuo met rytoj pranešėjas mums e, pasiūlys, kaip būtų galima sutaupyti ir dėl e, bandomųjų projektų. Taigi visi turi teisingai atlikti paskaičiavimus, balsuodami dėl pakeitimų dėl skaičių. Taigi balsuojame dėl skaičių paties principo, kad nebus viršėjamos viršutinės ribos dėl 3B kategorijos, kad neviršysime viršutinės ribos. Kas už tokį princip, principą, kurį aš siūlau? Dėkoju. Kas prieš? Niekas. Susilaikė. Pone Susa susilaikė. Ponas Salvadoras dar kažką nori pasakyti. Tik norėčiau šį bitą pasiaiškinti. Jeigu balsuosime dėl visų pakeitimų ir po to atlikus paskaičiavimus, ką padarys sekretariatas, suprasime, kad viršijome tą viršutinę ribą, tuomet tai reiškia, kad bus e, balsuojama dėl bandomųjų projektų finansavimo apkarp, apkarpimo. Taip, bijau, kad taip ir bus, sako pirmininkas. Bijau, kad taip ir bus. Kągi, Dabar pilietybė. Šešiasdešimt trečiasis kultūros ir švietimo komiteto pakeitimas. Pranešėjas už, kas už. Prieš. Penki. Susilaikę priimta. Dabar Čia bandomasis projektas, dėl jo nebalsuosime. Vėlgi bandomieji projektai toliau, juos praleidžiame ir pereiname prie programos kultūra. 4412 pakeitimas pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 566 pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 898 pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 45 pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Ta pačia balsų dauguma. 757. Čia yra du, balsa, du balsavimai. Pirmiausia, balsuosime dėl skaičių, o po to dėl komentarų. Pirmiausia, dėl skaičių, kas už Kas prieš? 5 prieš, susilaikę. Skaičiai patvirtinami dabar dėl pastabų, kas už, kas prieš, susilaikę. Tas pats rezultatas patvirtinama irgi. Dabar man sako, kad kitas pakeitimas patenka. Dėl kalbų, kurios gali išnykti. Čia susitvarkėm dabar parengiamasis veiksmas ir dabar Europos paveldo ženklas. 70 pakeitimas, kultūros komitetas pateikė paranešėjas už, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. Dabar periname prie mediją. 44.13. Pranešėjas prieš. Kas už? 2. Kas prieš? susilaikė atmesta. 567 pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 47 kultūros komiteto pakeitimas. Kiek suprantu, čia yra du atskiri balsavimai dėl įsipareigojimų ir dėl mokėjimų. Dėl įsipareigojimų pranešėjas už, kas už. Kas prieš? 2 susilaikė, priimta. Dabar dėl mokėjimų. Kas pranešėjas yra prieš, kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Centras ir dešinė balsavo prieš. Dabar parengiamieji veiksmai, bandomasis projektas ir periname prie Media Mundus programos. 897 pranešėjas prieš. Kas už? Kairieji. Kas prieš? Dauguma. Susilaikė. Atmesta. 49 pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Ta pačia balsų dauguma atmesta. Kitas yra identiškas, jis irgi automatiškai atkrenta. Dabar šioje eilutėje pakeitimų nėra. Atmetėme visus pakeitimus. Tai reiškia, iš tos biudžeto eilutės nekoreguojame, nekeičiame. Dabar specialūs kasmetiniai renginiai. Visuomet toks e, jaudrinantis klausimas. Čia yra priedas lentelė. Balsuojame dėl jos iš karto, dėl viso kompromisų paketo. Ar visi užmetėte akį į tai, dėl ko balsuosime? Kas dėl tų specialiųjų kasmetinių renginių sąrašo? Kas už sąrašą? Kas prieš? Du, trys, susilaikė. Žaliai susilaiko, kągi ta lentelė yra tuomet patvirtinama, ta renginių lentelė, tas sąrašas. Verčiame puslapį, sako pirmininkas, dabar jaun, veiklus jaunimas. Veiklus jaunimas. Mane informavo, kad ponas pranešėjas nori kažką pasakyti dėl pakeitimų. Taip, pirmininkė. Aš siūlau komitetui milijoną eurų pridėti prie įsipareigojimų mokėjimams, įsipareigojimų asignavimams ir įsipareigojimų mokėjimams. Tai yra 15.0555 eilutė. Vienas milijonas papildomai skiriamas ir įsipareigojimams ir mokėjimams. Čia toks, na, priedas toks. Tokie arbatpinigiai. Kas už šį žodinį pakeitimą? Kas prieš? 7 prieš susilaikę priimta. Kągi, faktiškai tai visos, visi kiti pakeitimai įtraukiami. Dabar administracinės eilutės ir dabar multimedija veiksmai. 4181. Angelika Vertman pakeitimas, pranešėjas prieš kas už. 5, prie, prie, 5 už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 77 kultūros komiteto, kas už, kas prieš, 4, 5, susilaikė, priimta. Kitas pakeitimas patenka automatiškai. Dabar žiniasklaidai skirta informacija 4182. Vertman pakeitimas pranešėjas prieš kas už. Kas prieš susilaikę, atmesta. Pranešėjai labiau priimtinas 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Čia simetriškas variantas. Kitas irgi identiškas. Jis patenka automatiškai. Dabar informacijos perdavimas. Žodinis pakeitimas, kurį siūlys pranešėjas. Žodinis pakeitimas yra susijęs su 52 pakeitimu, kur milijon, milijonas dar papildomai siūlomas asignavimams ir mokėjimams, įsipareigojimams ir mokėjimams, taigi aš siūlau dar vieną milijoną pridėti prie mokėjimų. Šešimtus tūkstančių išimame iš kultūros komiteto siūlomos sumos. Taigi, vertimant pakeitimas dėl šios eilutės. 4183 pakeitimas pranešėjas yra prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dabar pertiname prie 52 pakeitimo kartu su žodiniu pranešėjo pakeitimu, pagal kurį siūloma išsaugoti įsipareigojimų skaičių, palikti įsipareigojimų skaičių, bet sumažinti mokėjimus Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Sakantis pakeitimas patenka. Dabar kita eilutė. Komisijos atstovybių komunikacijos veikla. 4184 Vertman pakeitimas panešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 4316 pranešėjas už, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pernėme prie Europos komunikacinės partnerystės. 693 guja pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 4185 pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 211 AFKO pakeitimas. Čia dėl pasirinkimo rinkimams pranešėjas prieš, kas už. Niekas nenori ruoštis rinkimams, kas prieš. Susilaikė. Atmesta tiesiog žeminančią daugumą. AFKO komitetas tai vertins. 79. Kultūros pranešėjas už, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 4, 3, 17 patenka automatiškai, reikia dėl jo balsuoti. Ai, dėl pastabų reikia balsuoti. Balsuojame dėl pastabų, pranešėjas nemėgsta tų pastabų, kas už pastabas. Liberalai, kaip įdomu. Kągi gal balsuojame elektroniškai, tuomet ir aš čia jau dabar turiu teisę balsuoti. Ar koordinatoriai nieko nenori pasakyti, ne? Pardon, c'est rejeté donc. Euh, le... Masta. Dabar periname prie nuomonių, uh, viešosios nuomonės analizės. 4186 yra pranešėjas prieš, kas už, prieš susilaikė atmesta. Uh, pranešėjas pasako už 80, kas už, prieš susilaikė pritarta. Toliau paskesnis apimtas prijungties režimų veikiančios ir spausintinės informacijos ir komunikacijos priemonės. 4187 kas už, pranešės prieš prieš, susilaikė atmestas. Ta pačia dauguma. 4253 doris pak pakeitimas. Pranešėjas prieš jį. Kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Doris Pak džiaugsės tuo, kad jie palaikė socialistų frakciją. Balsuojame dėl skaičių. Reikia balsuoti dėl pastabų atskirai. Kas už pastabas? Ačiū, kas prieš? Doris Pak frakcija. Reikia patikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl pastabų. 4253 pakeitimai. Pardon, excusez-moi. Monsieur le rapporteur. Prašau pranešėjau. Kalbant apie skaičius, šis pakent pakeitimas toks pat kaip ir 794. Tos pačios pastabos abiems pakeitimams teikiamos. Aš palaikau 794 pakeitimą. Tai yra frakcijos, o ne atskiro nario pakeitimas. E, nematau jokių kliūčių čia. Pirmininkas, mes vis dar balsuojame dėl pakeitimų, Doris Pak, dėl komentarų Doris Pak pakeitimų. Kiek suprantu, e, pranešėjai nepatinka autorė, bet jis neprieštarauja pakeit komentarams. Taigi. Turėdami šią naują informaciją balsuojame elektroniškai. Balsavimas prasideda. Pardon. On recommence. Alors, on arrête le vote et on le. Iš naujo balsuojame. Mal informé, je m'en excuse, c'est ma faute en tant que président de séance. Nous sommes. Buvome prastai informuoti, aš atsiprašau, nes pirmininkauju posėdžiui. Dabar balsavimas prasidėjo. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Le vote est clos 34 pour. 34 už 7 prieš. Doris Pak ir pranešėjas triumfuoja. Toliau dėl skaičių turime balsuoti dėl 81-ojo. Pranešėjas už kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Vis ta, tai išsprendžia visus kitus pakeitimus. Toliau bandomieji projektai ir periname prie Europos piliečiams. 4189 pranešėjas už kas. Prieš kas už. 7 kas prieš. Ačiū susilaikė atmestas. 896 pranešėjas prieš kas už. Socialistai kas prieš. Visi kiti. Susilaikė atmestas. 482 užimtumo komiteto pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Atmestas tą pačią daugumą. Pranešėjas pasisako už 82 kultūros komiteto. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Ačiū. Susilaikę. Pritarta. Verčiame puslapį. Dabar 132 puslapyje esame proje bandėmėjai projektai. E, Apsilank vizitai komisijoje. Labai patrauklus dalykas. E, kultūros komiteto 63 e, pakeitimas, kad galėtų, kad galėtų vykti apsilankimai komisija. Pranešėjas už kas prieš. Susilaikė. Ačiū. Pritarta. Europos pilietinės visuomenės namai. Pranešėjas teikia pakeitimą žodžiu, ne? Netikė? 217. Man sutiktas žodis, kalbant apie 217 pakeitimą, negalime šios eilutės įgyvendinti. Todėl siūlome parengiamuosius veiksmus ir tai susijęs su pasiūlymais, dėl kurių balsuosime rytoj. Ir čia turėtume dabar balsuoti dėl pastabų. kalbant apie teisinį pagrindą, tai balsuosime dėl bandomųjų projektų. Jeigu tai tas bandomoji projektų, balsuosime kartu su kitais bandomais projektais. Ir tuomet periname į puslapio galą Europos pilietinės visuomenės namai, 212. Europos piliečių metai. Pakeitimų žodžių nėra. Taigi, pirmą balsuojame dėl skaičių, paskui dėl pastabų. Du balsavimai. Pranešėjas yra prieš skaičius ir prieš komentarus. Dabar dėl skaičių. Kas už? 212 pakeitimo skaičius prieš. Susilaikė. Atmestas. Dėl pastabų, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, dauguma yra aiški, bet reikia patikrinti. Balsuojame dėl pastabų 212 pakeitimui. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. 19 už 19 prieš atmestas. Ir toliau periname prie 901. Tas pats dalykas. Dėl skaičių, paskui dėl pastabų pranešėjas prieš abu dalykus. Dėl skaičių kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Dabar dėl pastabų kas už. Kas prieš. Reikia tikrinti elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsuokite, nes kiekvienas balsas yra svarbus. Balsavimas baigtas. 19 už 20 prieš atmestą. Ir dabar periname prie 290 pranešėjas prieš abu. Kas už, dabar dėl skaičių, kas 483 dabar užimtumo komiteto pranešėjas prieš, kas už. Ne, jis pakeitė savo nuomonę. Netikite pakeitimo žodžiu, tuomet 483, kuris pranešėjas už jį. Giovanni, prašau. padėtis šiek tiek komplikavosi. Yra pakeitimas žodžiu 483, kuriuo 500 tūkstančių eurų pagal užimtumo komiteto siūlymas skirti iš e, asignavimų mokėjimams. Aš siūlau skirti vieną milijoną mokėjimams skirtiems asignavimams. Įsipareigojimai 2 milijonai. Giovanni, 2 milijonai įsipareigojimams. Milijonas ir milijonas, aišku. Milijonas įsipareigojimams ir milijonas mokėjimams. Toks yra pakeitimas žodžiu. Donc, donc. Taigi, jei teisingai supratau, 483 pakeitimas, dėl kurio balsuojame, apima siūlymą 1 milijoną skirti įsipareigojimams. Čia niekas nesikeičia. O vietoj 500 mokėjimams, 500 tūkstančių mokėjimams siūloma 1 milijoną skirti ir mokėjimams. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Paskesnis atkrenta. Tos pačios eilutės pakeitimas. Ir dabar perėmėme prie komunikacijos priemonių rengiantis Europos parlamento rinkimams naujas pakeitimas, kurį teikia Konstitucinių reikalų komitetas, kad būtų sukurta nauja eilutė, pranešėjas prieš, kas už. Pone Susakas prieš, susilaikė, atmestas. Toliau, Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimas. Dar vienas AFKO komitetas, kad būtų sukurta nauja eilutė, pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmestas. Toliau, Bandomasis projektas, verčiame puslapį ir puslapio viršuje yra agentūros administracinės išlaidos, dėl to balsavimo, dėl bandomųjų projektų balsavome ir puslapio pabaigoje Europos veiksmai sveikatos apsaugos rytyje. 43-34 pakeitimas dėl Europos Sentinel tinklo. E, pranešės prieš kas už, kas prieš susilaikė atmestas, niekas nenorėjo skaičių. Dėl pastabų. Pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kadangi, nebalsavom, kadangi nebalsavimą dėl skaičių galima balsuoti dėl 529, kad atkurtume ankstesnius skaičius, kas anšies už, kas prieš, kas už, susilaikė pritarti. Dabar agentūros. Verčiame puslapį. Ir bandomasis projektas. E, administracinės išlaidos. Ir E, Jūta savo, kad praleidome vieną balsavimą. Jei pranešėjas pritarė, e, e, verčiame, grįžtame 135 134 puslapį civilinė apsauga Europos Sąjungoje. Ten yra vienas pakeitimas kurį teikia Georgijos Tavrakakis pranešės už. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Ir baigėme balsuoti dėl trečios B antraštinės dalies. Ir reikia, išsia, reikia vis, visas sumas sudėti, pasižiūrėti, ar mes neperžengėme ribų. Dabar bus poros minučių pertrauka ir pasirinksime balsavimui dėl antrosios išlaidų kategorijos. Bien. Everybody. Puiku. Ar visi jau uh, susėdote? Ar spėjote perskaityti reikalingą literatūrą? Dabar jau galim tvirtai dirbti. Dabar esame antrojoje kategorijoje. 80 puslapis. Voilà. Alors, euh, le temps de laisser euh, aux membres du PPE revenir. Paliekam laiko EPP nariams sugrįžti. Susitarimas su pranešėju. Jeigu dirbsim tokiu pat ritmu kaip dabar, tai yra gana greitai. Jeigu tuo pačiu ritmu dirbsime dėl antrosios kategorijos ir e, per tą balsavimą spėsime atspausdinti e, balsavimo sąrašus dėl ketvirtos kategorijos, tai galėtume dėl ketvirtos kategorijos balsuoti jau šiandien. Ar tai būtų gerai? Aš e, pasakysiu tada mūsų darbuotojams, kad jie pasirūpintų, kad būtų parengti balsavimo sąrašai dėl ketvirtosios kategorijos taip pat. Ar sutinkat? Taip. Antroji kategorija. Antroji kategorija. Prašau šiek tiek tylos. Šiek tiek tylos, prašau. Ponios iš EPP. Pone pranešėjau, ar galėtume balsuoti dėl kiekvienos eilutės atskirai? ir galime tai padaryti iš karto, ar jūs prieš tai dar pasiūlysite pakeitimų žodžių ar kažko panašaus. Prašom, žodis jums. Kaip koordinatoriai e, žino, mes daug kartų esame kalbėję apie rezervus. Ir pirmą kartą apie tai bus kalbama pagal antrąją antraštinę dalį, e, kalbant apie kaimo plėtrą. Tačiau ta pati problema iškils lygiai taip pat ir rytoj, kai balsuosime dėl pirmos B antraštinės dalies. Rezervai yra uh, pasiūlyti socialistų ir liberalų. Ir socialistai pateikė pasiūlymą, kad uh, aš e, pateikčiau pakeitimą žodžiu dėl mokėjimų. Kad e, tas pakeitimas būtų taikomas daugeliu eilučių. Uh, 040219, 130318, 130401, 130402. 040201, 110612, 110613. Ir yra prašoma, kad mes rezervui skirtumėm 100 procentų mokėjimo signavimus kiekvienai eilutėjai. Ir Klaudija Azabau paaiškins rezervą, nes ji e, šią temą dirbo. Ar visi turite sąrašą? Sąrašas buvo išdalintas. Jame yra sąrašas dėl visų eilučių, kurios nėra susijusios su rezervu. Ir mūsų pranešėjas būtent apie tai kalbėjo. Yra visos išvardintos jo eilutės čia. Yra numatytos taip pat sąlygos, e, dėl kurių rezervas būtų panaikintas. Prašom, kolega, ar norėtumėt pristatyti? Nemanau, kad reikia e, kalbėti apie atskiras sąlygas susijęs su rezervu. Daug kartų esame tai kalbėję komitete ir tarp koordinatorių. Kaip ten bebūtų, rezervo tikslas - gauti daugiau informacijos iš tarybos ir iš komisijos dėl mokėjimų problemų. Galutinis tikslas - mums e, nereikia e, siekti taikinimo procedūros dėl e, rezervo, nes taryba su mumis sutiks ir yra einama parlamento siūloma kryptimi. Todėl mes galime padidinti 2013 metų biudžeto mokėjimus. Salvadoras toliau. E, mes e, tarp koordinatorių apie tai kalbėjome per posėdį. Svarstėme, kiek e, tas rezervas gali būti pagėdavimas ar nepagėdavimas. Mano frakcija prieštarauja minčiai kurti kažkokį rezervą ar paketą E, sanglaudos fondo mokėjimams, nes nemanome, kad e, tai leistų pozityviai prisidėti ir žmonėms būtų labai sunku paaiškinti, kad reikia apsaugoti mokėjimus įeinančius į struktūrinius fondus. Todėl mano frakcija tam prieštarauja ir aš negaliu sutikti su tokiu E, balsavimu. Tokie yra siūlomi dviejų frakcijų pakeitimai. Žodžiu, ir aš tikiuosi, kad jūs tos tiksite. Puiku. Šį klausimą mes jau labai ilgai svarstome koordinatorių posėdėje. Taip mes bandome išspręsti kitokiais būdais mokėjimų įsipareigojimų problemą. Mes e, gavome papildomas informacijos e, biudžeto komitete. Žinote, kad kaip ir visi mūsų posėdžiai, šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Norėčiau priminti, kad esame iškėlę ir kitą iniciatyvą. E, reikia suorganizuoti trišalį posėdį iš pradžių techninių lygmenių, o vėliau politinių lygmenių dalyvaujant pirmininkaujančios valstybės e, atstovams taryboje, e, komisijos e, nariai Levandovskui ir jo kolegams iš komisijos bei mums. Ir ten turėtume bandyti išsiaiškinti, kaip suskaičiavome, kokie yra mokėjimų poreikiai. Tos skaičiavimo metodus Europos komisija taiko, vadovaudomėsi valstybių narių susiusta statistika ir skaičiais. E, mes turime informacijos, kad e, skaičių apibrėžiančius mokėjimo poreikius skaičiavimo formulė yra labai paini. Nėra jokio skaidrumo, jokio aiškumo. Kaip aš sakiau vakar koordinatoriams, aš e, akcentavau, kalbėdama su spauda, kad rezumuoju mūsų e, per šį posėdžių, tokius posėdžius pasiektas išvadas ir kai kurių valstybių spauda jau sureagavo į mano pateiktą informaciją. Dėrybos dėl šio biudžeto vyks šiek tiek kitokiu pagrindu negu praėjusiais metais. Praėjusiais metais e, susitarimas dėl mokėjimų buvo visiškai neaiškus iki paskutinės darybų dienos. Ir politinių požiūrių tokia darbo metodika yra nepriimtina. Tai yra gana komplikuota tema ir be bejonės, mano nuomonė, mes būsime priversti šiek tiek pakoreguoti galbūt net ir finansų reglamentą. Turėsime bent jau įvesti pakeitimų į daugiametę finansų perspektyvą per e, tarp institucinį susitarimą. Nes mes negalime tęsti e, tokio aklo dialogo, e, kurčiųjų dialogo, kai niekas nie, vieni kitų nesupranta dėl biudžeto. Mes turime ieškoti aiškių būdų apginti mokėjimų įsipareigojimus. E, jie turi atitinka ne tik parlamento reikalavimus ir prašymus, bet greičiau atliepia valstybių narių prašymams. Man tokia situacija atrodo absurdiška. Taigi, vadovaudamasis tuo, jeigu aš teisingai suprantu, galėčiau pasakyti, kad pranešėjas yra pateikęs pakeitimą žodžiu, kuriuo jis neremia tokio pasirimto sprendimo, bet jis mano, kad dėl šio pakeitimo turėtų būti balsuojama komitete. Ponas pranešėjas. Grazie, prezidente. Lei ha riassunto. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes. Jūs puikiai apibendrinote mano nuomonę. Aš pasisakau už tai, kad pakeitimas žodžių būtų pateiktas balsavimui, bet aš pats esu prieš jį. Ar galėčiau vieno dalyko paprašyti? Žinoma, šį pakeit, šis pakeitimas bus pakeistas kai kuriais e, punktais, dėl kurių balsuosime. Ir be to rytoj bus balsuojama dėl rezervo. Todėl aš norėčiau, kad mes e, neturėtume keletą kartų e, apie tą patį kalbėti. Kitaip tariant, mes balsuosime dėl skaičių E, šio pakeitimo ir pateiktieji pakeitimai leis šimtų procentų kai kurių eilučių asignavimų paskirti rezervui. Jeigu pakeitimas bus patvirtintas, mes nebeturėsime balsuoti dėl rezervo už tą pačią eilučią. Tai yra akivaizdu. Bet mes galime E, susidurti su tokiomis eilutėmis, e, kuriuose padėtis bus sudėtingesnė. Jeigu pakeitimas e, bus atmestas, gali būti, kad tik 20 procentų eilutės bus skirta rezervui. Aš nežinau, ar taip iš tiesų bus, gal tokių atvejų neiškils. Ar gerai? Aš manau, kad jūs taip įsivaizduojat padėti, ponė, ar ne? mes e, galime susidurti su tokia problema. Nes e, tie pakeitimai žodžių, kuriuos mes dabar teikiame, pakeis anksčios, ankstesnius e, punktus, ankstesnius pakeitimus. Ir mes apie tai jau kalbėjome. Būtų jokinga, jeigu dabar iš naujo balsuotume dėl to paties pakeitimo. Taigi, jūs atsijimate savo pakeitimus dėl rezervo pakeitimo žodžiu labui. Tai tada lieka, kad arba viską paimam, arba nieko, ponas pranešėjas. Socialistų frakcijos vardu. Norėčiau pasakyti, kad šis pakeitimas be abejonės pakeičia kitus pakeitimus susijusius su rezervu. Mes jį atsijimame. Aš norėčiau sužinoti, ar taip pat yra su liberalais jų pateikti pakeitimai dėl rezervo. Dėl jų irgi turėsime balsuoti. Kaip su jais elgsimės? Alde frakcijos atstovas gal galėtų pasisakyti. Ar tai Janas kalbės? Liberalų frakcija pasisako už uh, žodinį pakeitimą pranešėjo. Liberalų frakcija balsuos už jį, bet tai nereiškia, kad uh, Kiti pakeitimai, kurie neturi nieko bendro e, su šiuo pakeitimu ir bet susijęs su rezervu, turės būti irgi anuliuoti. Uh, Elga. Elga. Atsiprašau, pirmininkė. Mes kaip liberalai savo pakeitimą pasiliekame, štai ką aš norėjau pasakyti. Mes jį išlaikome. Uh, alors, Elga, puis le... Elga paskui pranešėjas. Dėl e, mano frakcijos politinės pozicijos. Man atrodė, e, kad e, nekils jokių problemų dėl to, kad pakeitimas žodžių bus teikiamas balsavimui. Bet kaip jau sakėme, vyksta labai tvirta politinė kova dėl mokėjimų asignavimų lygmens. Ir kai jeigu sakome, kad 100 procentų suma bus perduota rezervui, tai susidursime su rimtais politiniais sunkumais bendraudami su šorniu pasauliu. Negerą signalą duotume ir todėl mes balsuojame prieš. Aišku, viskas suprantama. Ačiū. Pranešėjai. Eh, aš noriu tik pasisakyti Pono Mulderio mikrofonas pabaigoje išsijungė, aš nelabai supratau, ką tie liberalai norėjo pasakyti. Todėl aš įsivaizduoju, kad e, galiu priimti liberalų pasiūlymą dėl rezervo. Balsuosime ir vadovausimės balsavimo rezultatais. Socialistai atsijims pakeitimą dėl pirmos B antraštinės dalies, dėl kurios balsuotume rytoj iš ryto. Tai eina į tą patį rezervą. Tuo tarpu Aldė išlaikys savo pakeitimą dėl rezervo ir dėl jo taip pat balsuosime rytoj iš ryto, kai tik gausime tą pakeitimą. Puiku, dabar balsuojame dėl šio pakeitimo žodžių, kurį pateikė dvi frakcijos. Pranešėja siūlo teikti balsavimui, bet jis pats to nesiremia. Nerime. Kas už? Kas prieš? Reikia balsuoti žodžiu. Vicepirmininkas e, e dabar čia e, netėjo, todėl aš galiu balsuoti. Negaliu, pasirodo. Todėl aš e, nebebalsuosiu, susilaikysiu. Mano balsas neskaičiuojamas. Man buvo pasakyta taip. E bon, le vote est ouvert. Balsuojame. Aš nebalsuoju, nes e, ir taip vienu iš EPP yra per daug. Prašyčiau, kad tas e, perteklinis EPP narys nebalsuotų. Pone Kavai atsisakė, <laughs> nebebalsuoja. Tous les PPE présents peuvent voter, sauf Mme du EPP nariai gali balsuoti. Karvajo tik nebalsuos, jis e, e, nebalsuoja, nes yra mandagus ir komiteto pirmininkas nebalsuoja. Visi kiti galite balsuoti. Balsuokime. Balsuokime, balsavimas baigtas. 17 už 23 prieš 2 susilaikė. Taigi, šis pakeitimas žodžių nepatvirtintas. Nepriimtas. Socialistų frakcija savo pakeitimą atsėmė, Alde savo pakeitimą išlaiko, palieka. Balk, matysime, koks bus rezultatas rytoj. O dabar galime grįžti prie antrosios kategorijos. 98 puslapis. Pradedame bandomaisiais projektais ir toliau eisime prie E, į pirmąjį priedą neįeinančius produktus. 98 e, puslapio pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 685. Agri 34. Pranešės už, kas prieš EPP ar turi kokią nuomonę, ar jokios? Pranešėjas už prieš 34 pakeitimas. Taip, dėl e, žemdirbių. Kas susilaikė, priimta gana painiomis sąlygomis. Toliau programos nepasiriturintiems asmenims. 591. Kas už, kas prieš? Susil... Kas susilaikė? Atmesta. 999. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė? Atmesta. 42.30. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Tikrinkime. Manau, kad prieš. Neigiamas rezultatas, bet patikrinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 15 už 24 prieš atmesta. Taigi visi pakeitimai dėl šios programos atmesti. Tolesnė eilutė - eksporto gražinamosios išmokos už cukrų ir izogliukozę. 4282. Derekas Vauo nori pasisakyti. Pirmininkė. Šeši labai panašus pakeitimai yra pateikti dėl eksporto gražinimo. Ar negalėtume vienu balsavimu visus šešis pakeitimus e, e, pareimti ar atmesti? Ačiū. Dėl šio pakeitimo ir kitų identiškų Dereka Hogan pakeitimų. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Dauguma prieš susilaikė atmesta. Visi šeši atmesti. Tolesnė eilutė. E, gamintų organizacijų veiklos išlaidos. 28. Kas už, kas prieš? Susilaikė Priimta. Milžiniška dauguma. Toliau pagalba gamintojų grupių preliminariam pripažinimui. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta, visi kiti apimti. Galime pereiti prie kito puslapio e, vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa. 616. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau. E, kitas pakeitimas atkrinta. 19. Agri. Pranšės už. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Visi kiti e, pakeitimai šiai eilutėj atkrenta. Vyno sektorius toliau. Pagaliau įdomi tema. 41.08. Pranešėjas prieš. Koks nustebimas. Kas už? 1, 2, 3. Kas prieš? Vyno draugai. Susilaikė. Atmesta. 41-51. Pranešės prieš. Kas už? 3. Šiaurės šalis, akivaizdu. Kas prieš? Ačiū, susilaikė. Atmesta. Toliau. E, vis dar liekame vyno sektoriuje. 41.07. Pranešėjas e, prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41.52. Kas už, įprastiniai įtariamieji, kas prieš, susilaikė, atmesta. Visi tie balsavimai yra tarpusavė susiję. Toliau, skatinimo priemonės, valstybių narių mokėjimai. 20. Pranešėjas prieš, kas už 20 pakeitimas pranešėjas už. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Taigi, apimame visą eilutę. Ir dabar vertiname prie sausųjų pašarų. 41-53. Kas už? Ačiū, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau pieno sektorius ir pieno produktai. 31. Agri. Pranešėjas remia. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Tai apima visus kitus pakeitimus šioje eilutėje. Dabar pienas mokykloms. 876 pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 4178. Tas toks pats 617 guja pranešėjas prieš kas už. Tikrinsime elektroniniu būdu, nes čia matome, kad neįprastai balsai pasiskirsta. Ar, galime, bal... Ar aš galiu balsuoti? Galiu. Keista, įdomu. Baigiamas balsavimas. Šešiolika už, dvidešimt keturi prieš. Aš esu už e, vyną mokykloms teikiamą. Na, užteks, nesileisime į tolesnės diskusijas. Atmetamas yra šis pakeitimas. Toliau kiti kliūtė pakeitimas yra toks pats, 4231. Pranešėjas už, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Dabar jautina ir veršiena. 998 pranešėjas prieš, kas už. 4, 5. 6, 7, 8, 8. Kas prieš? Dauguma susilaikė. Atmetamas pakeitimas. Galime iškart pereiti iki 33-ojo. Agri, pranešėjas už, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Toliau kitas puslapis. Čia gyvi gyvūnai. Keista, įdomu. Yra ir negyvų, išmokos už negyvus gyvūnus ir už gyvus gyvūnus. O Labai čia viskas sudėtinga. Taigi šioje eilutėje 32 pakeitimas. Panešėjus pritarė, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. Visi kiti atkanta automatiškai. Dabar gražinamosios išmokos už keulieną. Pranešėjas už keulės. 30 pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikė. 20 pakeitimas patvirtinamas. Su visais paršeliais. Dabar omletas. 39. Kas už omletą numeris 39, kas prieš, niekas. Susilaikė visi mėgsta kiaušinius. 29-asis vienbalsiai priimamas dabar paukštiena. 998-asis pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Taip pat čia patenka ir kiti pakeitimai. 29-asis agri pakeitimas pranešėjas už kas už. Gal galėtumėte trupučiu aukščiau rankas pakelti. Kas prieš? Susilaikė priimta. Kitas pakeitimas atkrenta. Dabar bitės. Bitininkystė. 4156 pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Bitės. Ačiū. Susilaikė. Atmesta. Didelė. Dauguma. 4232. Lašlo surin. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. nelabai aišku, nes frakcijos nesutarė dėl bičių, bet vis tiek dauguma atrodo prieš. Atsiprašau, bet panašu, kad bičių mirtingumas tik auks. Manomasis projektas toliau puslapio pabaigoje yra rezervas. Atsimtas čia yra pakeitimas, tai apie jį daugiau nekalbama. Bet vėl grįžtame prie jautienos, prie galvijų. Speciali priemoka už galvijus. Už aukščiausios kokybės jautieną. Čia atsiprašau, <laughs> bulių kautinės. Pranešėjas prieš, aš irgi pasakyčiau prieš, kas už šį pakeitimą. Ana šį beitą paaiškinsiu, ką aiškinau ir praeitais metais. Ši pinigų suma yra teikiama Švedijai, Danijai ir Slovenijai ir Slova... ar tai Slovakijai. Aš nemanau, kad pas juos ten yra kokių tai bulių kautinių, dėl to ir paaiškinu, kodėl mes tai balsuojame. Ir jūs pasisakote už ar prieš? Prieš. Elga, taip pat? Čia parašyta, kad pinigai neturėtų būti skiriami bulių kautinėms. Ir man toks paaiškinimas tinka. Aš jam pritariu. mirtinas, mirtinos bulių kautinės. Yra šalių, kur jie žaidžia su jaučiais, bet jų nežudo. Ne, ne, portugalai pavyzdžiui. Portugalai. Turime viską išsiaiškinti čia. Čia ne, ne, ne kokie tai juokai, kai kuriems tai čia rimti dalykai. Elektroniškai balsuosim. Balsuojame dėl šio pakeitimo elektroniškai. Na nu ir EPP koordinatorius yra labai karingai nusiteikęs čia. Kągi balsuojame, balsavimas baigiamas. 13 už šį pakeitimą, 27 prieš. Pakeitimas yra atmetamas. Po to galime pereiti prie tabako. Visi jaučiai, keulės, karvės, jau viską čia išsprendėme tas problemas. Ir dabar jau prieiname prie tabako. Pagalba už tabaką. 754 Alde pranešėjas prieš kas už. Tikriname. Balsuojam, balsavimas baigiamas. Rūkom, rūkom, rūkom. Ir dabar Atmetamas yra šis pakeitimas. 17 už 21 prieš. Tas pats pasakyti nėra apie visus kitus pranešimus. Dabar specialioji parama susietoji tiesioginė pagalba. Čia pagalba poroms ar susietoji pagalba? 21 pakeitimas. Pranešėjas už, kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. Tai čia visa eilutė jau išspręsta. Dabar kitas puslapis. Parengiamiai veiksmai, juos rytoj tvarkysime. Dabar kaimo plėtros programos. 618 guja pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. 4484 tas pats. Su šiuo pakeitimu dabar 910. Ar jis irgi patenka? Socialistai atsiemi, puiku. Sutvarkyta. 24. Pranešėjas yra už šį pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Yra pastabos dėl 10.02. Reikia balsuoti dėl pastabų. Pranešėjas prieš. Dėl 10.02 pastabų kas už. Elga. Kas prieš? Dauguma susilaikę pastabos yra atmetamos. Dabar bandomasis projektas. Praleidžiame, periname prie kito puslapio. Ankstesnių metų sąskaitų patvirtinimas. 509 pakeitimas, kurį pateikė NB komitetas pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Du kiti pakeitimai ir, irgi atmetami. 25. Agri, pranešėjas už, kas už, kas prieš, susilaikę, daugumą už. Priimama šis pakeitimas. Ginčių sprendimas. Andreasin pakeitimas panenšėjas prieš kas už. Kas prieš? Dauguma susilaikė, atmetama šis pakeitimas. Toliau visuomenės supratimo apie bendrą žemės ūkio politiką gerinimas. Kilnus projektas. 576 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už. Vienas, du. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 22 pranešėjas už, kas už. Kas prieš? Man atrodo, kad jis yra atmetamas, bet patikrinkime, tikriname elektroniškai. Aš irgi balsuoju. Turiu dabar teisę. Balsuojam visi. Penki miega dar. Balsavimas baigiamas. 15 už, 21 prieš. Pakeitimas yra atmetamas. Dabar balsuojame dėl 510. Pranešėjas yra už ar prieš? Už. Kas už 510? -ąjį? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Visi kiti irgi patenka. Dabar verčiame puslapį. Bandoma projekto ne, neaptarsime. Dabar Life Plus 587 pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 710 guoja pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Kitas irgi patenka 624 guoja pranešėjas prieš kas už kas prieš, susilaikę, tas pats atmetama, kitas irgi yra identiškas. 535. Aplinkosaugos komitetas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kiti irgi patenka automatiškai. Dabar bandomas projektas jį praleidžiame, po to agentūros, iki puslapio pabaigos, verčiame puslapį bandomieji projektai vėlgi, vėlgi agentūros, dar verčiami vieną puslapį, vėlgi agentūros, bandomieji projektai ir galiausiai prieiname prie žuvinkystės produktai. Čia visą kitą praleidžiame žemkistės produktai, naujos priemonės. Guoja praneš... E, pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikė atmetama. Čia identiškas kitas pakeitimas. Toliau bandomasis projektas. Žemkistės programos toliau. Nutolusiems regionams. 713. Čia yra labiausiai nutolę regionai, atokiausi regionai. 713 guoja, pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Kitas irgi atmetamas tuomet. Dabar bandomasis projektas vėlgi. Verčiame puslapį ir ateiname, prieiname iki parengiamojo darbo. Naujų tarptautinių žungistės organizacijų steigimui. 327 pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Dėkoju. Reiks elektroniškai balsuoti, nes per mažai pakeltų rankų. Balsuojame, balsuojame. Vienu socialistu per daug. Katrina, jūs neturite teisės balsuoti. Susilaikykite, jeigu jau pradėjote balsuoti. Kągi, balsavimas baigiamas. Balsavimas baigiamas. 14 už, 24 prieš. Pakeitimas, žinoma, yra atmetamas. Kita eilutė. Dialogo tarp žvejybos pramonės ir bendro žangystės politikos atstovų stiprinimas. 328 pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? susilaikė atmesta. Toliau Europos žuvininkystės fondas 707 pranešėjas yra prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Kitas identiškas pakeitimas irgi atkrenta tuo metu. Dabar periname prie kito puslapio. Konvergencijos tikslas 628 gūja pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 4474 pranešėjas. Čia tas pats, nereikia dėl jo balsuoti. 911 dėl rezervo. Trišimtai dvidešimt devintasis žavinkistės komiteto pranešėjas už kas už. Kas prieš? Susilaikę? priimta. Kitas pranešimas, pakeitimas irgi patenka. Dabar kita eilutė su konvergencijos tiklų nesusijusios rytis. Žankystės politikoje yra kon konvergencijos tikslai ir nekonvergencijos tikslai. 699. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Kitas irgi identiškas yra 912. Čia socialistų rezervas, jis dingo. Tai balsuosime dėl 330-ojo. Pranešėjas yra už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Bandomasis projektas 102 puslapis. Ten kalbama apie žvejininkystės išteklių valdymą. 177. E, pranešės prieškas už prieš susilaikę atmestą. 679. Pranešėjas prieškas už prieš susilaikę atmestas. 4506. Tapatus. Frakcijos yra pasidalinusios šiuo klausimu, todėl reikia pasitikrinti elektroniškai. Vienu, ne, nėra nei vienu. Nė vienos frakcijos narių per daug, galite visi balsuoti, balsavimas baigtas. Keturiolik, 15 už 24 prieš atmestą. Ir šiai eilutį pakeitimų nėra. Toliau bandomieji projektai. Dabar puslapio, 106 puslapio apačioje yra 332 pranešės prieš kas už. Kas prieš? Reikia balsuoti elektroniškai. Niekas nebekelia rankų. Balsavimas baigtas. 13 už 26 prieš atmestą. Toliau bandomieji projektai. Verčiame puslapį ir periname prie programos skirtos integruotos jūrų politikos tolesniam vystymui. 335 žuvininkystės komiteto pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Visi kiti atkrenta. Bandamasis projektas. Toliau e, naujos augalų sveikatos priemonės. E, pranešėjas o, prieš, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 518. Čia yra balsavimas dėl atskirų dalių. 709. Jūs prašote atskiro balsavimo dėl pastabų 709 pakeitimui. Ką apie tai mano pranešėjas? Pranešėjau, prašau. Šiuo atveju taip pat 709 ir 518 bei 4505 pakeitimai jiems e, patiktos tos pačios pastabos ir aš esu prieš skaičius, tačiau neprieštarauju komentarams, pastaboms. Pastabos 709. Pranešėjas už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 518. Reikia balsuoti dėl skaičių, ar ne? Ne. Nereikia, jis atkrenta. Balsavome prieš 5, 709 skaičius, juos atmetėme, tačiau skaičiai skirtingi yra tose pakeitimuose. Mes balsavome prieš skaičius teikiamus šiai eilutį. Todėl ir dabar reikia balsuoti dėl skaičių. Reikia teikti balsavimui šios eilutės skaičius. Dėl skaičių 518 pranešėjas prieš kas už. Pone Desusa, kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Ir dabar periname prie 27. Pranešėjas prieš. Ne, už. Pranešėjas už. Kas už? 27. Kas prieš? Susilaikė, pritarta. Ir tai apima visus kitus, visas kitas eilutės visas šios eilutės kitus aspektus. Ir baigiame balsavimą dėl antros dalies. Dabar trumpa pertrauka. Credo che i gruppi non abbiano. Pranešėjai žodis. Frakcijos dar neturi balsavimo sąrašų. Man atrodo, kad turime nukelti balsavimą, testinį balsavimą dėl ketvirtosios dalies rytojaus rytui. Kokia yra frakcijų nuomonė? Socialistai pasirengė. Liberal ar liberalai pasirengė? Ketvirtasis. Ketvirtoji antraštinė dalis. Socialistai pasiruošę, liberalai pasiruošę, žalieji pasiruošę, AKR pasiruošę. Netgi Marta Andreasen yra pasirengusi balsuoti. Gal nebu, nebūtinai už, bet ji gali balsuoti. HPP nepasirengusi. And are you ready, Ma Madame Souza? Madame, Madame Souza. Souza. Mes dar nepasirengę, bet netrukus būsime pasirengę. Ar galime padaryti penkių minučių pertrauką ir palaukti, kol visi pasirenks, taip pat ir mano frakcija. Gerai? Ačiū. Ok. Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Palaukime, kad visos frakcijos būtų pasirengę ir kad būtų parengti visi balsavimo sąrašai. Visi turi viską išskyrus mane. Bien. S'il vous plaît. Donc, vous avez. Taigi, matote, turite visi šį balsavimo sąrašą, ne? Pradedame dėl balsavimo, dėl bloko. Balsuojame dėl bloko, dėl kompromiso. Tas kompromisas skirtas tik skaičiams. Yra dar e, keli mažesni blokai viduje. Pirmasis blokas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis blokelis. Atkuriame mm, parengiamojo projekto skaičius, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečias blokelis. Dėl atskirų eilučių, kas už, kas prieš, du susilaikę, pritarta. Taigi balsuojant dėl blokų viskam pritarėme. Dabar periname prie balsavimo atskiromis dalimis. Vėlgi balsuojame čia tik dėl skaičių. 01, 03, 02. 404 pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? 4. Kas prieš? E, atmesta. 89.22. Kas už? 4. Kas prieš? Ačiū, susilaikė tą pačią daugumą atmestą. Toliau. 88-29 guė. E. Pranešėjas prieš kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. E, 88-11. Ir dar du, kurie yra ta patas. Pranešėjas prieš kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 88-12 pranešėjas prieš, kas už 4, kas atmesta. Ta pati dauguma. 88.3 pranešės prieš kas už. Susil, prieš susilaikė atmesta. 88.01 pranešės prieš kas už. Prieš susilaikė atmesta. 85.52 kas už. Kas prieš susilaikė atmestas. Aštuoniasdešimt aštuntas nulis du pranešės prieš, kas už, kas prieš, atmestas. Aštuoniasdešimt aštuntas keturiolika balsuojame tik dėl mokėjimų kad atkurtume biudžeto projekte buvusius skaičius, kas už, kas prieš, susilaikę pritarta. Dabar periname prie pastabų. 42-38 dėl ekspertų e, mainų, kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti elektroniškai balsuoju, nebent man kas nors uždrausų tai daryti. Ponios Traut man nėra, socialistai gali ramiai savo balsuoti. Balsavimas baigtas. 15 už 21 prieš. Atmestas. 8672. Pranešėjas prieš. Kas už? prieš, susilaikė atmestas. 8785 yra balsavimas dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis jie teikiamas naujas tekstas, jį turite pranešėjas prieš. Kas prieš? Žinau, kas už pirmąją dalį. Kas prieš? susilaikė atmesta. Antroji dalis. Ne, nėra pasmės balsuoti. Pri, jeigu nėra, nepritarėm pirmąjį dalį, antra neegzistuoja. Jeigu žuvis neturi galvos, ji negali turėti rudegos. Ne? Taigi atkrenta. Afet pakeitimas 5166. Siūloma keisti e, eilutės pavadinimą. Pranešės už kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pritarta, atsiprašau, sako pirmininkas. Guja 8801. Finansavimas neteikiamas e, karinio pobūdžio veiksmams. Kas, prane, kas už pranešės prieš? Guja 8801 ir ponas Hartongas kas prieš. Dauguma atmestas. Moterų komiteto 607 pakeitimas. Pranešės prieš. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 4274 pakeitimas dėl nesmurtos klaidos pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, dauguma atmesta. 8673 žaliųjų pakeitimas pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmestas. E EPP 8217 pakeitimas prioritetinis, prioritetinė informacijos klaida JAV. Pranešėjas už, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Verčiame puslapį. Yra pakeit, pranešėjo pakeitimas teikiamas žodžiu. Dialogo paslaugų ir e, patirties mainų keitimosi tinklas yra Europos taikos, instituto, taikos iniciatyvos instituto neskiriama dalimi. Kas už? Kas prieš? Nenoriu daryti tikos balsavimo. Baigčiai, sako pirmininkas, susilaikė pritarta. Reiks pervesti Franciską Bratner. Ji mane tikrai pabučiuos. 42-37 ekspertų mainai, kas prinešėjas už, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 5185 pakeitimas afeto komiteto. Daugiau už daugiau principas. Pranešėjas už. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 4102 Atsiprašau, 4276, nesmurto sklaida. Europos parlamente sako pirmininkas, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad dauguma buvo už. Patikrinsime. Balsavimas prasideda. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 19 už 18 prieš. Taigi turėsime galimybę skleisti nesmurto filosofiją. 4102. Europos uh, e, aukšrango pareigūnų svarbių paslaugų tinklas. Pranešės už kas už, prieš susilaikė pritarta. 4.14. Kova su antisemitizmu. Pranešės už kas už, kas prieš. Reikia balsuoti elektroniškai, nes niekas nebekelia rankų. 4.4.14. Ypatingas dėmesys kovai su antisemitizmu. Balsavimas baigtas. Dvidešimt penki už trylika prieš pritarta. Ar tuo apimame toliau esantį pakeitimą? Ne, periname prie kitos eilutės. 44.15 pranešėjas už kas už. Prieš susilaikė, pritarta. Vėl daugiau už daugiau principas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Aldė pakeitimas dėl ESSBR e projekto pranešės už, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Dar kartą nesmurto sklaida taryboje. 4275 pranešės prieš kas už. Prieš susilaikė pritarta. Tokia pačia dauguma. Europos svarbiausių tarnybų tinklas. Kas už, prieš susilaikė pritarta. Ta pati dauguma. Vėl afeto 562 E, pakeitimas daugiau už daugiau principą už prieš susilaikę pritarta. 44.16. Žmogaus teisų aspektų, taip pat ir religinių paslaugų laisvės įtraukimo. Pranešėjas už kas už prieš susilaikė pritarta. 4.17. Ta pačia tema. Pranešėjas už Ta pati dauguma už prieš susilaikė pritarta. Toliau balsuosime dėl pakeitimų bloko. ES plus 20 už prieš susilaikę pritartą. Dėve komiteto 5409 pakeitimas. Yra pakeitimas žodžių, kurį teikia socialdemokratai. Ne, nėra? Heiderį. Tiesiog norime, kad šis pakeitimas taptų papildomai atsirandžiančių tekstų, o ne kažkurios teksto dalis pakeitimu. Socialdemokratai siūlo tą tekstą įrašyti kaip papildomą tekstą, o ne juo pakeisti kitą dalį teksto. Ar jūs, kaip pranešėjas, pasakote už tai? Kas už? Nes pranešėjas prieš. Kas prieš? Susilaikė pritarta. Įrašome papildomą tekstą. Toliau. Pen... Vėlgi dėvė komiteto 5409 pakeitimas. Socialinė apsauga. Pranešės už kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau paskutinė eilutė. Socialdemokratų 8005 pakeitimas. Pakeitimas žodžiu pastaboms. Po E, gebėjimų kūrimo. Aš galėčiau tai paaiškinti, nes pirminėme pakeitime buvo kalbama apie valstybės valdymo sistemą. Tai skirta e, Kipro turkų bendruomeniai. Tas ta formuluotė galėjo būti neteisingai suprasta, nes parama skiriama Kipro turkų bendruomeniai, pilietiniai visuomeniai. Būtent todėl mes ir siūlome šį pakeitimą. Aš tikiuosi, kad viskas aišku. Taip, sako pirmininkas, iš tikrųjų tai svarbus paaiškinimas Alvaro. Tik e, mes norime taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad tas pakeitimas gali būti neteisingai suprastas. Ir, ir mes mūsų frakcija mano, kad jeigu minima Kipro turkų bendruomenė, tai iš, iš principo pripažįstama, kad jie egzistuoja bendruomenė, gyventojai, žmonės, bet ne valstybė. Mano supratimu, bendruomenė dar nereiškia, nėra lygų valstybei. Jau aiškiau gal nebegali būti. Janas Mulderis kad išvengtume maišties. Turkiškai kalbanti Kipro dalis, ar tai būtų aiškiau? Tai labai op, opus klausimas susijęs su diplomatiniais aspektais, todėl svarbu parinkti tinkamus terminus. Siūlau balsuojant patikslinti, kad šis pakeitimas yra skirtas turko, turkų okupuotos Kipro dalies gyventojams. Tačiau pasitelkti reikalinga tinkama diplomatinė kalba, kurios aš dabar negaliu pacituoti, ir buvo pasiūlyti keli variantai čia jau. Taigi kreipsimės į AFET komitetą ir paprašysime, kad jie pateiktų tinkamą teksto versiją. Mes suprantame, kad kalbame apie turkiškai kalbančius žmonės Afroditės saloje. Helga. Tačiau yra biudžete eilutė pavadinimu parama Kipro turkų bendruomeniai. Taigi tas terminas jau egzistuoja, gal galime jį ir panaudoti. Angelika toje biudžeto eilutėje kalbama apie Kipro turkus, o ne. O ne apie tą bendruomenę. Siūloma dar papildomai skirti 3 milijonus. Ir aš noriu sužinoti, ar komisija rengėsi tuos pinigus skirti be asmenų dingusiųjų asmenų komitetui ar kultūrai kultūrinio paveldo išsaugojimui. Tokią klausimą pasiunčiau komisijai, tikiuosi, kad sulauksiu atsakymo netrukus. Tai politinio pobūdžio reglamentas ir jeigu mes tai pakeisime, mes tai kažką keisime, jeigu mes keisime reglamento politinę prasme, turinį, tai, tai ne, nebus ES pasiūs netinkamą žinę. Aš paraginčiau visus apie tai pamastyti. Ačiū. Ačiū, Angelika, aš supratau, sako pirmininkas. Nepradėsime čia esminių diskusijų. paprašysime vicepirmininko Kalfino mm, tą tekstą patikslinti iki rytojaus ir balsavimą dėl šio punkto atidedame iki rytojaus. Taigi šis pasiūlymas. Tai reiškia, kad mūsų darbas baigtas. Voilà. Donc, euh, je remercie tous les membres. Dėkoju visiems nariams. Euh, particulièrement ceux qui ont levé les bras jusqu'au bout. Ypač tie, tiems, kurie kilojo rankas iki pat pabaigos, sveikinu pranešėjus ir dėkoju jiems. Euh, Taip pat visiems, kurie bendradarbiavo su mumis, sekretoriatui, frakcijų, darbuotojams, narių, padėjėjams už mm, tą visą parengiamą į darbą, kurio dėka mes paspartinome balsavimą. Tikimės pabaigti balsavimą rytoj per pirmąjį pusdienį, kad po pietų nebereikėtų tęsti balsavimo. Toks yra mūsų siekis posėdis tuo tarpu baigėsi koordinatoriams ir visiems, kurie jiems padeda likti salėje. Ar mums reikia pranešėjo? Ne? Jei ne, penkių minučių pertrauką ir grįžtame į visi susirinkame į koordinatorių posėdį.